I think we can start. Kolegos, manau, galime pradėti. That works. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich. Taigi, ponios ir ponai, kolegos, sveiki susirinkę į mūsų šios savaitės posėdį. Turime iš Šiaurės Saksonijos Reino Asvalijos lankytojų grupės, sveiki atvykę. Manau, kad galime patvirtinti darbo tvarkę, atrodo niekas neprieštarauja. Taip pat galime patvirtinti ankstesnio posėdžio įvykusio Liepos 13 posėdžio protokolą, jeigu niekas neprieštarauja tvarka. Toliau mūsų pranešimas dėl nuotolinių būdų pilotuojamo orlaivių sistemą. Pranešė Žaklin Foster ir rytoj turėsime balsuoti, taigi prašom jums žodis, ponia Foster. Ačiū pirmininkė. Dabar mes galime patvirtinti poziciją dėl mūsų tų uh, nuotolinių būdų pilotuojamų orlovių sistemų ir mums reikės balsuoti rytoj, tai yra svarbu. Mums pavyko dirbti pagal grafiką ir viskas atrodo bus gerai. Rengiant komisijos aviacijos paketą, žinau, kad komisija nori įvertinti, kaip, e, kokį grafiką pasiūlyti e, teisės aktų prieimimui. Taigi planuojame per spalio antrąją plenarinę sesiją balsuoti dėl šio dokumento. Aišku, reikia pirmą pabalsuoti komitete, tačiau per antrą spalio sesiją ir diskusiją e, galėsime padiskutuoti apie tai dar kartą. <clears throat> Aš e, neminėsiu visų priežasčių, kodėl rengiamas šis pranešimas, nes tai esame išdėstę per apsikeitimą nuomonėmis e, per kelius mėnesius. Tai reikia pasakyti, kad Svarbiausia yra pasakyta pavadinime. Tai yra saugus šių sistemų naudojimas. Mes kalbame apie saugų jų e, naudojimą šių nepilotuojamų sistemų. Nes jų skaičiaus didėjimas pastaraisiais metais yra didžiulis. Ir čia kalbam apie viską. Gamybą, tiekimo grandinę. Europoje esame pasauliniai lyderiai šioje srityje. Nepaisant to, reikia įvertinti, kaip viskas veikia, kaip e, pavyksta susidoroti su e, tų sistemų naudojimo skaičiaus didėjimu. Jų yra įvairių tipų, ne tik karinių. E, čia kalbame daugiausia apie civilinį sektorių. Būtent jam skirtas šis pranešimas. Taigi kartu su šešėliniais pranešėjais mes siekiame sukurti tam tikrą sistemą, numatyti kryptį, kurią transporto komitetas norėtų pasiūlyti komisijai, reguliuotojams, gamintojams, visiems susijusiems su šia tema, taip pat ir vyriausybėms, ministerijoms, transporto departamentams tenai. Ir norėtume, kad šis pranešimas ir nubrėžtų tokią kryptį. Žinoma, Libė komitetas pateikė savo nuomonę labai konstruktyvę nuomonę. Kalbėjausi su jų komitetu iš karto to, kai buvo parengtas projektas nuomonės ir man pavyko pateikti savo komentarus jai rengiant tą nuomonės projektą. Ir, žinoma, jis buvo pakeistas, balsuoma dėl jo buvo prieš Strasbūrą, mums reikėjo, aišku, palaukti jų nuomonės, kad parengtume savo kompromisus šiam mano pranešimui. Taigi nemažai, kas, ar sakoma, Libė komiteto nuomonėje yra įtraukta į šį pranešimą ir aš esu tuo patenkinta. Taip pat man e, tai buvo tarp partinio požiūrio e, na, toks darbas. Aš politinės jokios pozicijos nebandžiau atstovauti, nes tai nėra politinis pranešimas. Ir prieš tęsdama turėčiau pasakyti, kad šešėliniai pranešėjai iš visų frakcijų e, dirbo puikiai, e, labai konstruktyviai. Pateikta buvo 153 pakeitimai, kuriuos e, apibendriname įvairiais kompromisiniais pakeitimais ir tai, kaip rengiame kompromisus, kaip diskutavome labai detaliai, buvo labai brandus toks darbas. Galbūt kai kurie žmonės norėjo nukreipti viską į tam, tikrą, tam tikrą kryptimį, nes yra čia ir techninių e, dalykų, e, kaip priklauso tokiam pranešimai, pranešimai šešėliniai, pranešėjai buvo puikus kolegos, noriu jiems padėkoti prieš e, kalbėdama toliau. Taip ar Libė komiteto kolegos buvo labai konstruktyvus. Thank you. Na ir aš daug daugiau nesiuošiu kalbėti, tačiau kalbant apie tas rytis, kai, kaip e, šie e, orlaiviai gaminami, aišku, tai yra tapomis verslas. Europoje yra daug aukšto lygio gamintojų, e, tai yra didelis verslas. Mes norime, aišku, šios produktus pardavinėti visam pasauliui. Ir kai importuodami mes taikome Europos standartus, taip ir priešingai. Mes norėtume taip pat apibriežti taip, kaip pasiremti nacionalinės aviacijos reguliavimo institucijų, nacionalinių institucijų darbu, EFSA, tačiau taip pat nepamiršti ir Džeris, tai yra tarptautinis komitetas, kur dalyvauja IASA agentūra Pirmininkas yra iš Europos saugumo agentūros. Ir šios trys grupės dirba kartu, formuluodamas ateities kryptis šioje srityje. Ir tai, e, kokį signalą mes siunčiame dėl privatumo, domenų apsaugos, e, tai norime, kad e, tikslai būtų tvirti pagrįsti, norime, kad visuomenė būtų įstikinusi, kad nebus piknaudžiaujama tokiais orlaiviais, ar jie būtų maži, vidutiniai ar dideli, ir tai svarbiausia, kas atspindi pranešime. Be to, e, žvelgiant apie darbą su jais, tai komerciniai operatoriai, kurie naudoja tokius orlaivius, daro remdamasi gerą sistemą, jie yra labai kompetentingi ir nenorėtume, kad čia kiltų problemų. Tačiau e, kartais Aišku, visur pasitaiko kvailų žmonių, kuriems pasirodo, kad čia gal geras žaislas, nors taip iš tikrųjų nėra. Mes norime, kad e, jeigu kas nors perka tokį orlaidį, jis turi būti užregistruotas, jie turi turėti licenciją, e, jie turi būti apmokyti. Tie, kas naudoja, e, plotuojamus natūriniu būdu orlaivius, ar tai būtų ūkininkas, ar kas nors kitas, turi taip pat išmokti jais naudotis. Tuo pat metu nenorime reguliuotojų rankų susaistyti, su, suraišyti, nežino, nes nežinodami, kokia kryptimi juda ši pramonė, nes ji keičiasi kasdien, negali, negalime būti per daug e, griežti. Mūsų darbas sukurti sistemą, kurioje jie galėtų veikti, o ne surakinti jiems rankas. Ir taip e, viskas bus naudinga visiems. Taigi tiek iš mano pusės. Žinau, kad šelniai pranešiai turės savo komentarų ir malonu, e, kad čia yra ir komisijos atstovų šiandien. Taigi, ačiū už dėmesį ir tiek diskusijos pradžiai. Ačiū pirmininkė. Ačiū labai. Dabar šodis ponui, ponui Fosteriui, prašau. Dėkuoju pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti poniai Foster už atliktą darbą ir už pasiektus kompromisus. Jie padėjo mums pasiekti pakankamai sparčiai labai puikių rezultatų. Taigi neturiu ką daug pridurti, nebent tik tai padėkoti poniai Foster darbas yra svarbus ir reikia jį kaip greičiau užbaigti. Taigi galiu iš esmės jai pritarti ir pridurčiau štai ką, kad ši sritis yra kol kas nereglamentuojama pasaulyje. Todėl mums, europiečiams, labai svarbu kurti tokią sistemą, kurios dar pasaulyje nėra ypač tokioje srityje, kuri taip sparčiai vystosi ir kuri, galima sakyti, tų orlavių panaudojime yra tarsi neribota. Taigi mes esame tarsi proceso priekyje, pirmaujame ir todėl svarbu tas pozicijas išlaikyti. Dar kita pastaba dėl šitos sistemos, kuri galėtų suvaidinti pasaulinį vaidmenį. Labai svarbu skirti kelis dalykus. Tai yra e, profesinį naudojimą ir e, laisvalaikio e, orlaivių naudojimą visi orlaviai turėtų, e, jų naudojimas turėtų vykti pagal bendras taisyklės, bet paskiau turėtų būti specifinės taisyklės. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Kai kalbame apie transportą, tai tiek e, e, sunkvežimiai, tiek paprasti automobiliai laikosi tų pačių taisyklių, nors teisės yra visai kitokios. Kai kalbame apie civilinius orlaivius, tuos dronus, tai dažnai mums iškyla a, prieš akis kariniai orlaiviai. Tačiau taip nepamirškime ir to, kad daugelis tų e, orlaivių naudojami mūsų apsaugai. Antai kaip buvo išrastas fotoaparatas, neužilgo buvo išrastas ir e, ir objektyvas, bet jisai tikrai nebuvo e, išrastas tam, kad mes žiūrėtume, ką veikia mūsų kaimynas. Taigi, nebejotinai technologijos labai greitai plėtojasi ir Europoje e, reikia kurti teisės aktus bendrabiaujant su Europos aviacijos agentūra. Taip, turime kurti palankę sistemą, bet jeigu pageidaujame, kad norėtume reglamentuotos sistemos, turėtume sukurti licencijų sistemą. Ir tokiu būdu e, sukurtume tokį pagrindą, kuris būtų mums reikalingas. Taigi, dėkoju dar kartą, dėkoju už e,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 mums yra tarsi premjera. Todėl labai svarbu, kad jis būtų, e, ši ataskaita būtų kokybiška. Džiugu, kad po ilgų e, savaičių pasiekėme puikius rezultatus. Labai noriu padėkoti poniai Foster, kuri sugebėjo apimti didelį skaičių e, pakeitimų ir pasiekė gerų rezultatų, suderino kompromisus. Taigi iš 153 liko galiausiai tik tai 13, kurie e, buvo pateikti iš komisijos. Ir štai aš savo ruoštų e, siūlysiu socialistų e, kolegoms tuos pakeitimus paremti. Ta aš padarysiu dar šį vakarą kartu su savo frakcijos atstovais. Nepilotuojami orlaivių sritis nėra vien tik tai technologijos, sparčiai besivystančios technologijos. Tokia technologinė pažanga gali kelti ir pavojų. Turime būti dėmesingi, įvertinti rizikas ir nepamirškime saugos aspektų. Juk kasdieną girdime įvairiausių naujienų, kad e, netoliese oro uostų buvo pastebėti e, tie nepilotuojami orlaviai. Štai vienas iš pavojų. Kitas dalykas, pavyzdžiui, daugelis piliečių mano, kad nepilotuojamais orlaiviais gali pasinaudoti e, žiniasklaidos arba tiesiog šnipinėjimo agentūros siekdamos kitas įk ne e, teisėtų tikslų. Iškyla ir trečias klausimas. Jį norėčiau garsiai pasakyti. Ar mes e, liberalizuojame rinką, ar mėginsime e, viską reglamentuoti, reglamentuoti ne tik profesinę, bet ir pramoginę orlaivių e, veiklą. Jokios abejonės, komercinis e, dronų naudojimas skiriasi nuo pramoginio jų naudojimo. Bet jeigu tas nepilotuojamas orlaivis papuls į uh, kokio nors lėktuvo variklį, tai pasiekmes bus didžiulės, nesvarbu, ar tai bus, buvo profesinis ar laisvalaikioj naudojamas nepilotuojamas orlaivis. Tai štai tokios mano mintis, o pabaigai tikrai noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio pranešimo rengimo ir dar kreipiuosi į pirmininką. Ar jūs galėtumėte paklausti, komisijos, kągi jinai yra padariusi šioje srityje. Mūsų darbas yra svarbus, bet bet kokiu atveju ir komisija turės atlikti savo darbą. Dėkuoju. Žinoma, pabaigai aš suteiksiu žodį komisijai ir manau jinai pati galės atsakyti. Toliau ponas Valtenbergas. Tikrai noriu padėkoti poniai Foster už puikų darbą ir taip pat visiems šešėliniams pranešėjams. Laiko buvo nedaug ir pateikėme pasiūlymus, buvo pasiekti kompromisai. Todėl dėkoju poniai Foster dar kartą ir ateityje klausimas bus to, netoks būti ar nebūti, kaip sakė Šekspyras, bet e, turbūt toks, skristi ar neskristi tais nepilotojimais orlaiviais. Tai štai mes e, dabar kūrėme gairias Europos komisijai, kokiegi tie nepilotojami orlaiviai galės e, skraidyti. Libė komitetas pateikė savo nuomonę ir atkreipė dėmesį į duomenų ir privatumo apsaugą. Ta nuomonė gana svarbi, todėl labai norėtųsi, kad būtų atsižvelgta į daugumą libe komiteto nuomonės aspektų. Kalbame ir apie kompromisinius pakeitimus. Taip, tai juk yra kompromisai. Dažnai po kokio ilgo savaitgalio reikia daugiau dėmesio, reikia į juos įsigilinti. Todėl, kai kalbame apie devintą kompromisinį pakeitimą, kuris yra dėl dvidešimtosios dalies, tai aš savo ruoštų norėčiau patikslinimo. Kai kalbame apie e, tuos skraidančius nepilotuojamus orlaivius tam tikrose teritorijose labai svarbu juos um, nustatyti jų skridimo trajektoriją, todėl jie turi turėti atitinkamus prietaisus. Ir kitas pastebėjimas dėl taisyklių įgyvendinimo. Man atrodo, kad kai mes kalbame apie taisyklės, labai svarbu, kad tiek valstybės narės, tiek komisija jau dabar pradėtų galvoti, kokiu būdu, kaip jos įgyvendins tuos naujosius teisės aktus. Dar noriu palaikyti 134 ir 144 pakeitimus, kuriuose kaip tik ir kalbame apie tų taisyklių įgyvendinimą ateityje. Dėkuoju toliau, ponė Kiler. Thank you, Chair. Uh, I... Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Perskaičiau Katerinos Konečinos, perskaitysiu Katerinos Konečinos laišką skirtą jums. Brangus kolegos, labai džiaugiuosi, kad mums pavyko susitarti dėl tikrai neblogų kompromisų ir e, tikiuosi, kad rytoj šis E, pranešimas susilauks pritarimo balsavime. Kalbant apie nepilotojimus orlaivius, tai yra ne vien tik techninio pobūdžio klausimas, tai ir klausimas susijęs su žmogaus teisėmis, taip pat su neteisėta stebėsena ir šnipinėjimu. Ir kalbant apie technologijas bei jų kitimą tokiu dideliu greičiu, tiesiog neįmanoma teisės aktais efektyviai reaguoti į taip sparčiai besikeičiančią situaciją, tačiau reikia bendro europinio požiūrio, nes E, nepilotuojami orlaiviai nepripažįsta sienų. Ir be abejo bus bandoma atsižvelgti ir teisės aktus galiojančius valstybėse narėse, tačiau reikia tokio bendresnio europinio požiūrio. Ir tie prietaisai yra tokie nedideli, e, kad tai dar labiau komplikuoja situaciją ir reikia pabandyti atskirti e, tą tokį dronų ar nepilotuojimo orlaivių panaudojimą laisvalaigiu, pramoginiais tikslais ir kitais tikslais, neretai piktybiškais tikslais, pavyzdžiui, bandant pažeisti žmogaus teisės ar netgi taip sukeliant kažkokias tai nelaimės. Labai džiaugiuosi, kad buvo pasiekti kompromisai e, susiję su e, nustatymo technologijomis, taip pat dronų identifikavimo galimybėmis. Ir tada kiekviena valstybė, e, ir be abejo, jeigu kiekviena valstybė narė turėtų savo atskirą sistemą, svarbu, ar tai padėtų sukurti pakankamai saugę bendrą aplinką, tad kviečiu komisiją atsižvelgti visus tos klausimus, taip pat norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams už puikų bendradarbiavimą ir ypač dėkoju ir pranešėjai Katerinai Foster, linkiu jai kuo didžiausios sėkmės. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, aš atsiprašau pono Devorko e, vardu, kuris negalėjo dalyvauti posėdėje. Todėl žaliųjų vardu noriu padėkoti poniai Foster už atliktą darbą. Tai puikus darbas. Žalieji gali paremti keletą kompromisų tais klausimas, kurie mums yra patys svarbiausi. Jūs e, priminėte kad šiandien mums reikia tokių galiojančių taisyklių nepilotuojamų orlaivių srityje. Tačiau duomenų apsauga turi būti irgi svarbi. Todėl mes radome vieną kompromisą, kuriame kaip tik ir kalbama apie šiuos e, e, klausimus, tai yra domenų apsauga. Ir e, kai tie nepilotuojami orlaviai skraidžioja virš tokių jautrių teritorijų, ar tai būtų mm, brandolinės jėgainės ar kokie kiti pramonės objektai. Todėl mes pateiksime žodinį pakeitimą įrodantį, kaip šie nepilotuojami orlaviai gali būti ir naudingi vertinant, pavyzdžiui, e, oro taršą, garsinę taršą arba kitus aplinkosaugos aspektus. Taigi bendrai paėmus mes esame patenkinti ir paremsime daugumą kompromisų. Ačiū labai žodis Kristinai. Aš irgi noriu padėkoti poniai Foster už puikų darbą. Tai labai svarbi civilinės aviacijos dalis. Ačiū taip pat ir šešėliniams pranešėjams bei parlamento nariams, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą ir pateikė kompromisus. Tie kompromisai iš esmės pagerino tą pranešimą ir įrodė, kad tema, temai visi lieka nebejingi. Saugumo klausimai yra vieni iš svarbiausių šioje srityje, ypač tiek naudojant, tiek kontroliuojant nepilotuojamų orlaivių veiklą. Džiugu, kad yra skirtumas tarp komercinės ir pramoginės veiklos, tarp nacionalinės ir Europos rinkos. Bet kokiu atveju šis rytis yra e, ekonomikos augimo potencialas, įtraukiantis labai kvalifikuotą darbo jėgą. Todėl e, naudojimo diferencijavimas gali išplėsti jų pan, tų nepilotuojamų orlavių panaudojimą visoje Europoje. Todėl labai svarbu kurti tokias taisyklės, kurios leistų taip pat įtraukti ir saugumo aspektus bei duomenų apsaugą. Tai yra prioritetiniai klausimai ir jie atspindėti pranešime. Taigi pranešimas suteikė mums progą ir kreiptis į komisiją, siekiant įsiaiškinti, kokios, kokie jos ketinimai ir ar įmanoma išplėsti izos kompetencijas pakeičiant reglamentą. Nepilotuojami orlaviai taip pat turėtų būti įtraukti ir į visą erdvėlaivių paketą. Ačiū labai. Dabar žodis Dominikui Rikė. Aš irgi noriu prisidėti prie visų sveikinimų bei padėkos. E, visi čia praktiškai vieningai mm, išsako tą padėką. Viena vertus noriu pasakyti, kad susidurėme su tokiu poreikiu e, kurti taisyklės atsižvelgiant į tiek pozityves, tiek negatyves šios technologijos vystimosi tendencijas. Ir turime patikslinti, kasgi yra tie nepilotuojami orlaiviai. Taigi turime kurti tą bendrą sistemą, todėl ir buvo reikalingas šitas pranešimas. Turime sukurti sąlygas, kurti taisyklės ir kurti to sektoriaus vystimosi prielaidas. Taigi nepakanka vien tik tai tų, tos bendros sistemos, bendrų taisyklių, pasiūlymai buvo patikti labai geri, bet taip pat e, turime nepamiršti, kad e, technologijų pažanga vystosi kasdien ir e, tai mums net gali kelti problemų. Buvo kalbėta apie saugumą, taip pat galim kalbėti apie saugą O tai jau yra labai sudėtingos, kompleksiškos problemos, nes akivaizdu, kad tų nepilotojimų orlaivių e, varikliai bus vis pažangesni, didesnių galingumų. E, apie tai galime įsitikinti net ir YouTube visokiose vaidinėse medžiagose, kur rodoma, kad tie dronai gali net ginklus E, gabenti. Pranešime buvo padarytas skirtumas tarp komercinės ir pramoginės e, orlaivių, e, pramoginio orlaivių panaudojimo. Žinant, kad jų, tuos orlaivius galime pilotuoti paprastu paž... išmaniuoju telefonu, tai reiškia, kad tai yra didžiulė pažanga bet tuo pačiu metu keičiasi ir problematikos pobūdis. Pati ponia Foster e, kalbėjo apie tą na, bendrą sistemą, kuri nebūtų labai griežta, bet antra vertus, jinai neturėtų jau, taip sakant, ant rytojaus pasenti, kadangi technologijos vystysis taip pažangiai. Tai turime tarsi ir nebijoti tų nepilotuojamų orlavių, bet tuo pačiu metu ir paskatinti pažangą. Tuo pačiu metu nustatant taisyklės. Štai kokia sudėtinga užduotis ir manau, kad su šiuo uždaviniu ponia Foster e, labai puikiai susiduroja. Lauksime tikrai geros ateities. Tu. Ką čia dabar kokios Aš geros labai. ateities? Dėkoju pirmininkė, ačiū Fosterų už jūsų ataskaitą. Tai yra svarbus pranešimas. Aš norėčiau e, keletą pastabų pasakyti. Aišku, kad e, jis e, naudingas bus ir valstybės narės, narėms, tačiau dėl strategijos susijusios su dronų naudojimu, ypač karinėme sektorėje ir policijos naudojime, manau, kad Europos Sąjunga neturi legitimumo primesti valstybėms narėms tokių teisės aktų. Tai yra, e, nors dronai yra kelia grėsmę e, piliečiams, teritoriniam integralumui ir e, šiaip saugumui, todėl valstybės narės dėl dronų naudojimo savo teritorijose neturėtų taikyti europinių reglamentų, todėl reikia ir tame kontekste ir suprasti mūsų e, pakeitimus. E, šie pakeitimai išbraukia nuorodas ES e, institucijas, bet leidžia valstybės nariams turėti ekskluzyvinę kompetenciją reguliuojant dronų naudojimo sritis. Kaip sakiau, jie gali būti potencialiai grėsmė Aš pateik, galiu pateikti ir e, konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, e, jų skraidimai virš brandulinės e, jėgainės Prancūzijoje. Tai yra, jie kelia iš tikrųjų pavojų ir gali būti naudojami ir teroristų. Jūs, ponia Foster, savo pranešime pabrėžėte dronų panaudojimą Izraelyje, pavyzdžiui, trečioje dalyje. Rezoliucijos pasiūlymas E, nepasako, kad izraeliečiai panaudojo tos dronus prieš civilius gyventojus ar prieš e, kuomet žuvo dėl šimto žmonių, 164 žmonės. Taigi mes beveik esame įstikinę, kad Izraelio e, dronai, pavyzdžiui, Sirijos teritorijoje skraido be jokio leidimo. Ir kadangi komisija supranta, mes suprantame, kad dronų naudojimas yra strategiškai svarbus, mes patekėme ir 42 pakeitimą. Ačiū uždėmesį. Danke sehr, jetzt Peter Lundgren. Ačiū labai dabar, Peteris Lunkė, prašau. Ačiū pirinkė, aš norėčiau padėkoti taip pat e, pranešėjai už jos darbą. Norėčiau skirti e, rekreatyvinį laisvalaikio jų panaudojimą ir e, komercinį dronų panaudojimą ar profesionalų jų panaudojimą. Dėl rekreatyvinio panaudojimo, tai rinka iš tikrųjų išaugo Prieš keletą metų rinka iš vis neegzistavo, dabar ji auga labai smarkiai. Galbūt galima kelti klausimą, dėl ko taip vyksta. Ar čia žmonės tai daro, jos naudoja tam, kad fotografuotų, ar, ar dar kažką darytų. Ir e, Privatus, privati nuosavybė reiškia, leidžia žmonėms fotografuoti, filmuoti, o tai, e, tai kelia pavojų ir privačiam gyvenimui. Pavyzdžiui, Švedijoje yra atveju, kuomet e, dronai skridimai virš pležų, pavyzdžiui. O kita problema būtų susijusi su tomis vietomis, kur e, skraido, pavyzdžiui, lėktuvai, tai yra oro erdvė, kur yra naudojama. E, kai kurie e, tų dronų yra gana brangus su e, GPS sistemomis ir jų naudojimas kai kuriuose vietos, kai gali kelti pavojų. Ir klausimas kyla, kaip spręsti visas šias problemas, jeigu to nedarysime Europos lygmeniu. Reikia, aišku, atsižvelgti į šio reiškinio paplitimą ir kažkaip e, reglamentuoti e, dronų naudojimą oro uostų teritorijose. Ačiū. Vielen Dank und jetzt Gesine Meissner. Ja, vielen Dank. Ačiū labai, Kristina Maister, prašau. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, taip pat norėčiau patikoti Jackie Foster ir visiems, kurie pasisakė prieš mane. Na nu ir iš esmės norėčiau pritarti tam, ką sakė Dominikas Rykė. Tiesa, tai yra nauja technologija, ji yra naudojama pačiais įvairiausiais tikslais. Tokią įrangą galima naudoti ir kariniais tikslais, ir privačiais tikslais, ir šnipinėjimui. Tad viską be abejo reikia derinti su duomenų apsaugos pasiūlymais. Be abejo, tokie prietaisai gali būti naudojami ir komerciniais tikslais, pavyzdžiui, siuntų pristatymui, kitiems dalykams, kurie galbūt dar net nėra atrasti ir be abejo e, galima tiesiog ir e, kaip žaislus, kaip e, tokius vaikiškus bepiločius orlaivius taip pat panaudoti šios prietaisus. Ta tikrai įdomi inovacija ir reikia vertinti įvairiausius aspektus susijusius su domenų apsauga, saugumu ir sauga. Ir atsižvelgiant į tai, jog bepiločiai orlaiviai naudojami itin įvairiems tikslams ir kai kurie iš jų yra pigesni ar brangesni. Na ir akivaizdu, kad galbūt į tas saugumo sistemas neįtin bus norima investuoti, tačiau labai svarbu užtikrinti, kad tie uh, laisvalaikiu naudojami bepiločių orlaiviai nesukeltų nereikalingų problemų. Ir be abejo, tai reikėtų įtraukti į komisijos e, siūlomą teisės aktų rinkinį dėl aviacijos. Ir be abejo, reikia kalbėti ir apie oro erdvės panaudojimo aspektus. Dažniausiai yra kalbama apie kažkokias tai itin pažangės sistemas, pastebimas sistemas, tačiau galbūt būtų galima e, panaudoti kažkokius tai dažnius, E, ar kažkokias kitas priemonės, neįtin brangės priemonės, kurios padėtų užtikrinti, jog būtų išvengta susidūrimų ore. Ir tuo, šiuo atveju tai yra aktualu ne tik kalbant apie nepilotuojamus orlaivius, tačiau ir apie apskritai nedidelius skraidančius prietaisus ar lėktuvėlius. Na ir viskas, kas sklando po mūsų oro erdvę, turi būti atpažinta. Ir tai be abejo apima ir tuos bepiločius orlaivius, nepaisant to, kad tai yra nedideli prietaisai. Ačiū labai, sako pirmininkas. Dabar norėčiau suteikti žodį e, MUF generalinio direktorato atstovui. Galbūt galėsite pristatyti e, šiek tiek išsamiau įvairius aspektus susijusios su aviacijos teisės aktų rinkiniu. Ačiū labai. Norėčiau tarti keletą žodžių komisijos vardu. Man atrodo, jau prieš porą mėnesių pirmą kartą susitikome aptarti šio e, pranešimo ir Džiaugiuosi matydamas, kad per atostogas taip pat laiko veltui nešvaistėte, tad dabar pateiksiu keletą pirminių pastabų, o tada pereisiu ir prie konkretesnių pakeitimų komentavimo. Man atrodo, kad juntamas toks skubumas, nes tiek ir pramonės atstovai, tiek ir pilietinė visuomenė ragina komisiją parengti taisyklės. Džiaugiamės, kad transporto komitetas mus taip pat palaiko, džiaugiamės ir E, skirtingų politinių frakcijų, šešėlinių pranešėjų ir pagrindinės pranešėjos bendradarbiavimų, ieškant bendros pozicijos. Na ir dabar e, dėl e, svarbių pakeitimų. Dronų identifikavimas ir e, tokios vadinamasis geofencing, geografinės sienos. Tai yra labai svarbu, tai padėtų tiek ir uh, e, policijai užtikrinti saugumą ir tokio pobūdžio suderinta apsauga yra įmanoma, jeigu būtų parengtos bendros taisyklės visiems dronams, visiems nepilotuojamiems orlaiviams, nepaisant to, kokie jo dydžio ar svorio yra. Tas 75 pakeitimas, kuriame siūloma išbraukti 150 kg ribą taikoma dronams, yra itin svarbus. Dabar kalbant apie tą verslo aplinką ir apie tą pasaulinį globalų požiūrį, labai svarbu, kad viskas būtų tinkamai harmonizuota ES lygiu ir JARUS, jungtinė nepilotuojamų sistemų taisyklių nustatymo institucija, taip pat čia vaidina svarbu vaidmenį, siekiama e, teisiškai saistančių taisyklių ir dėl to reikia čia įtraukti REAZ, Europos aviacijos saugumo agentūrą, kad egzistuojančios nuostatos taptų taisyklėmis, kurių būtų privaloma laikytis. Be abejo, viską reikia padaryti tinkamai, tačiau šiuo atveju mes itin džiaugiamės penktų ir šeštų pakeitimais, kurie randa puiku, puikia pusiausvyrą tarp jaros ir EZA procesų ir sustiprina tą papildomumą. Dar vienas punktas labai svarbu nepamiršti, kad e, nepilotuojami orlaiviai atlieka įvairiausias operacijas, kurios buvo tiesiog neįmanomos, kalbant apie anksčiau naudotus e, žmonių pilotuojamus orlaivius. Tad labai svarbu, kad yra pašalinimas tas rizikos momentas ir čia taip pat nemažiau svarbu vadovautis tuo riziką pagrįstų požiūriu, tad džiaugiame septintuoju pakeitimu, kuriame uh, palaikomas toks uh, kitimas, pokytis ir Čia yra sakoma, kad netiek svarbu, ar kalbame apie komercinį, ar apie pramoginį tokių prietaisų naudojimą, reikia viską suderinti. Uh, atitinkamai. Be to, reikia užtikrinti, kad būtų saugomi ir ES piliečiai, būtų užtikrinamas jų saugumas, jų privatumas, kad e, taip pat nepilotuojami orlaiviai nekeltų kažkokių tai su aplinkosauga susijusių e, pažeidimų. Ir kalbant apie tą e, geografinį nu, sienų nustatymą geofencing, tai taip pat yra svarbu, tad čia aktualus yra aštuntasis pakeitimas, kurį mes taip pat palaikome. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad komisija tikrai džiaugiasi šiuo pranešimu, tai nubrėž labai aiškia krypti e, dėl to, kokių saugumo taisyklių reikėtų. Ir taip pat buvo pradėtos konsultacijos dėl mažesnių dronų, jos buvo pradėtos vasaros atostogų metu ir mūsų tarnybos taip pat renkia pasiūlymus e, susijusius pasiūlymus, kurie turėtų būti patvirtinti iki šių metų pabaigos, tad Tikiuosi, kad jūsų užduotas klausimas dėl to, ką ketina komisija daryti, e, yra atsakytas. Na ir svarbu yra įvairios rytis, tiek ir saugumas, tiek ir identifikavimas. Ir laikomės daug neturime, nes esame spaudžiami iš visų pusių, tad iki metų pabaigos tikrai parengsime šios pasiūlymus. Ačiū labai. E, pabaigai suteiksiu žodį Jackie Foster. Ačiū gerbiamas pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegų šešėlinių pranešėjų išsakytiems komentarams ir taip pat ačiū ir komisijos atstovui. Turiu dar porą dalykų, kuriuos norėčiau pasakyti. Savaime suprantama, kad kolegos nerimauja. Ir, pažiūrėjau, ponia Arnotu išsakė labai svarbu aspektą. Ji kalbėjo apie nacionalinės institucijas, e, dirbančią šioje srityje. E, tiek ir komisija, tiek ir kiti nariai pabrėžė, kad visą tai išeina už nacionalinės kompetencijos ribų, juk oro erdvė yra e, tarsi bendra, tad natūralu, jog kalbant apie nacionalinę kompetenciją, taip yra tas suverenumas, priimant tam tikrus sprendimus, tačiau reikia žvelgti šiek tiek globaliau, šiek tiek plačiau. Dar vienas svarbus dalykas, kurio neiškėlė komisijos atstovas, yra susijęs su investicijomis. Na ir tiesą pasakius, mes neprašėme kažkokios tai konkrečios sumos. Mes tik sakėme, kad pagal, pagal horizontas 2020 galbūt būtų galima numatyti tam tikrą finansavimą, juk tai yra įtin auganti, besiplečiantis rytis ir, man atrodo, buvo minėta 14 milijonų eurų suma, jeigu neklystu. Ir tai yra tikrai ženkli suma, kuri yra numatyta, galimai numatyta investicijoms į šią sritį. Dėkuoju už tai, nors ir nežinau, iš kur bus paimtos tos lėšos Ir dar porą nedidelių pastabėlių, jeigu neprieštarausite, ponė pirmininkė. Daug buvo kalbėta apie pramoginį dronų naudojimą ir apie naudojimą nepiločių orlaivių e, komerciniais tikslais. Iš esmės e, ir vienu ir kitu atveju yra naudojama oro erdvė, jie skraido oro erdvėje, Tad man atrodo, kad čia reikėtų bandyti pažvelgti šiek tiek plačiau ir pažiūrėti, kaip būtų galima išvengti susidūrimų su e, didesniais orlaiviais, tad reikėtų kažkokių bendresnių taisyklių. Dabar, pavyzdžiui, dronų identifikavimas, tai tam tikros išvengimo sistemos. Turbūt žinote, kad e, aš tikrai turiu nemažai e, skraidimo patirties ir turiu pasakyti, kad pilotas, pilotuodamas orlaivį, plikakimiai e, juk nemato, e, kas vyksta e, aplink orlaivį, tačiau yra tam tikros technologijos, kurios padeda užtikrinti tokį saugumą ir yra daug įvairių technologinių, tiesiog kritiškai svarbių sistemų, kurios gali būti panaudotos. Ir reikia kalbėti ir apie ne tik žmonių apsaugą, tačiau ir kritinės svarbos infrastruktūros apsaugą. Na ir tiek būtų pastabų iš mano pusės. Galbūt taip pat e, mes kartu galėtume šiandien po piet pažiūrėti, kokie dar yra jūsų pasiūlymai, e, suderinti juos su e, Alde pateiktais pasiūlymais ir tikiuosi, kad rytoj vykstant balsavimui tai palengvinsime pirmininko darbą. Tad ačiū visiems, ačiū už jūsų pastabas, už bendrą darbą kartu. Man atrodo, kad tikrai viskas puikiai pavyko, nebejoju, kad ir rytoj balsavimas praeis sėkmingai. Ačiū taip pat ir komisijos atstovui, dėkoju. Ačiū. Tad primenu, kad balsuosime dėl pranešimo rytoj 9 val. ryte. O dabar siūlyčiau pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Dabar kalbėsime apie naujus turizmo skatinimo Europoje iššūkius ir koncepcijas. Pranešėjai Izabela Demonte Ir matau, kad e, yra šį po salę besiblaškančių svečių, tad kviečiu jūs prisėsti ten, kur yra e, padėtos žalios kortelės ir taip pat be abejo galite pasinaudoti ir ausinėmis. Žinau, kad yra ir mūsų narių, kurie šiek tiek pavėlavę atvyksta į posėdį. Tad e, jeigu nerandate savo vietos, galite prisėsti prie vienos iš žalia kortelė pažymėtų vietų.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 Dann gebe ich, dann gebe ich jetzt Isabella Del Monte das Wort. Dėkuoju, žodį sutikime Izabeliai Demonte. Ačiū pirmininkė. Taigi šiandieną įvertinsime tuos e, pakeitimus, kurie buvo pateikti. Beveik 350. Puikus kolegų darbas ir už tai noriu padėkoti. Dėkoju visiems, ypač šešėlėms pranešėjams, su kuriais man pavyko puikiai bendradarbiauti Džiugu, kad e, prie darbo prisidėjo sekretoriatas, o taip pat ir dėkoju komisijos atstovams. Vyko įvairios diskusijos ir labai tikiuosi, kad visi pakeitimai e, prisidėjo prie to galutinio puikaus rezultato. Dėkoju kultūros ir švietimo komitetui, nes e, savo nuomonėmis mums komitetas išsakė savo poziciją, savo um, požiūrį. Taigi džiugu, kad pavyko pasiekti tų kompromisų. Esame įsitikinę, kad e, mūsų veikla turizmo srityje turėtų peržengti politinius susiskaldimus ir partinius pasidalinimus. Todėl ši iniciatyva turėtų turėti didesnį poveikį, jeigu mums pavyks visiems susitarti. Ypač turiu menyje tuos kompromisus, kurie leido susitarti dėl trijų sričių. Konkrečiai dėl kultūros. Tai yra kultūros paveldo išsaugojimas, ypač turiuomenyje UNESCO um, paveldą, yra labai svarbus Europos um, tiek ekonominiam augimui, tiek kultūros sektoriui. Be kita ko yra ir Visit Europe E, portalas, kuris reikalingas. Yra ir švietimo sritis, kuri turėtų įtraukti jauniausius darbuotojus, kuriant tą dinamišką sektorių. Turime į to nepamiršti, į tai atsižvelgti, juolab, kad šiandieną tiek daug jaunų bedarbių. Ir galiausiai yra finansiniai klausimai. Kolegos pabrėžė, kad turizmo sritį irgi privalau e, finansuoti ir tas finansavimas turėtų būti padalintas pagal programas, pagal atskiras sritis ir tam tikras idėjas. Taigi buvo taip pat iškelta didesnio skaidrumo mintis, ypač e, buvo minėtas vertimų į daugiau kalbų poreikius. Svarbu kurti specifinius produktus, suvaldyti turistų srautus, atkreipti dėmesį į tam tikras turizmo sritis, kurias reikia um, auginti, pavyzdžiui, nukreipiant turistų srautus į um, jautresnius regionus arba um, atsilikusius regionus, taip prisidant prie bendros ekonomikos augimo. Taip pat e, pabrėžiame ir socialinio turizmo aspektus, kuomet e, didesnis dėmesys kreipiamas į vyresnio amžiaus žmonės arba į riboto judumo žmonės. E, šitos pastebėjimus pateikė IMKO komiteto. Taigi, štai tokie yra kompromisai Ir čia privalus yra taip pat ir valstybių bendradarbiavimas, bendradarbiavimas tarp valstybinio ir privataus sektoriaus ir pasinaudojimas Europos finansavimu. Turime remti taip pat ir aplinkai um, draugišką tvarų turizmą, kuris atsižvelgtų ir į aplinkosaugos iššūkius. Mes suprantame, kad tai yra labai svarbus argumentas. Turime integruoti daugelį požiūrių. Ir šioje srityje mums pavyko pasiekti kompromiso, pabrėžiant tai, kad mums privalu kurti taisyklės, nes kol kas e, šioje srityje valstybės narės naudojasi savo taisyklėmis savarankiškais. Galiausiai vartotojų apsauga. Ir skaitmeninimo e, e, faktorius e, ir bevėlio interneto dėgymas pačiose atokiausiuose teritorijose. Taigi daug buvo pateikta kompromisų, daug nuomonių, bandėme išsaugoti bendrą kryptį, prieiti vieningos nuomonės, Tai tokia yra iniciatyva ir labai tikiuosi, kad e, mums dar pavyks šiek tiek padiskutuoti, žiūrėsime, kas um, iš to išeis rytoj. Rengdami iniciatyvą rėmiausi savo pozityvę patirtimi ir taip pat bandžiau atsižvelgti į kolegų nuomonės. Taigi tikiuosi, kad mums, pasieks, mums pavyks pasiekti gero teigiamo rezultato. Ja. Ačiū. Klaudija Montero. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai Demonte už visą jos nuveiktą darbą, rengiant šį pranešimą. Taip pat ir už jos išsakytas mintis dabar. Dėl šio dokumento yra daug e, sutarimo taškų, nepaisant tų visų e, 350 pakeitimų, nes juos mes apibendrėme 21 kompromisinių pakeitimų, todėl dokumentui galima iš esmės pritarti. Yra įvairių iššūkių, kurie kyla turizmo Europoje, kaip sakė pranešėja. E, tai yra ekonomikos, skaitmeninimas, lygybės principas, taip pat Europos kaip prekės ženklo propagavimas ir, aišku, finansavimo klausimas. Šis e, dalykas yra ypač svarbu. Kalbant apie turizmo pramonę, turime atminti, kad 90 procentų turizmo pramonės e, susideda iš mikro arba mažų įmonių. Taigi, Norėjau pabrėžti keletą dalykų, kurie yra ypač svarbus. Pakrančių ir jūrų turizmas tai yra vienas iš melinosios ekonomikos ramščių. Ir tai turėtų būti 14 veiksmų e, dalis. Tam reikalingas, aišku, ir tinkamas grafikas. 3 milijonai žmonių dirba pakrančių ir jūrų turizmo srityje, taigi tai yra labai svarbu. Be to, trečdalis su turizmu susijusių bendrovių Europoje yra tiesiogiai susijusios su pakrančių turizmu. Taigi kalbame ne tik apie saulę, pležus, bet ir kitus dalykus, gamtos projektus, gastronomiją, vandens sporto rušis ir taip toliau. Mes manome, kad Tai gali turėti svertą efektą, padedant pakrantėse gyvenantiems žmonėms, bendruomenėms, ten gyvenančioms ir dirbančioms. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra e, izoliuotų tolus regionų pasiekiamumas ir e, sujungimas, nes dėl savo geografinių charakteristikų tokie regionai yra priklausomi nuo oro ir jūrų transporto. Daugelis iš jų, daugelį iš jų e, turizmas yra viena svarbiausių ekonominių veiklų. Todėl e, šios regionus žvelgti reikia kitaip, nes e, jų esmė, prigimtis yra kitokia nei žemynė esančių regionų. Taigi negalime taikyti vienodo sprendimo visiems. Ir mums reikia aiškios strategijos dėl to prekės ženklo, Europos prekės ženklo, kuris minimas e, e, pranešime. Mums reikia strategijos, kuri trauktų sektoriaus įvairius veikėjus, viešasias įstaigas, privačias įmonės, o Europos prekės ženklo kūrimas ir plėtojimas turėtų būti finansuojamas taip pat ir privačiai. Negalime priklausyti vien tik tai nuo E, viešų lėšų. Ir mano frakcija mano, kad reikėtų žvelgti ir už ES e, ribų. Pažvelkime, kaip JAF ar Kanada save pateikia kaip turis, turi, turizmo objektą. Turime pritraukti daugiau turistų, jos pritraukti ir tuos regionus, kurie nepriklauso toms klasikinėms turizmo e, vietoms. Na ir paskutinis dalykas - jaunimo klausimas. Norėčiau pritarti pranešėjai. 45 procentai turizmo sektorėje dirbančių žmonių yra jauni žmonės. Ir kaip sakė Izabela, e, svarbus yra ir jaunimo nedarbo klausimas šiame sektoriuje, kuris nukentėjo Europoje nuo krizės labiausiai, be ne. Todėl, kol naują finansinę, per naują finansinę programą reikia e, antrašinės dalies skirtos konkrečiai turizmui, nes šios sektoriaus negalima pamiršti, jis turi didžiulį potencialą ir turi e, potencialą e, generuoti pajamas, kurti darbo vietas. Na ir paskutinis dalykas rytoj balsuodami turime pradėti, e, tu turime galimybę pradėti e, imtis veiksmų, e, kurie padėtų Europai plėtoti turizmo sektorį ir kuo geriau priimti turistus Europos Sąjungą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti, ponę, pagirti ponę Demontį parengus e, puikų pranešimą. Manau, kad galima padėkoti ir ją, ir kitiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Pabrėžti tik tai vieną dalyką, atvirą klausimą, kuris minimas pranešime, tai yra koordinavimo e, klausimas. Kaip žinote, ES neturi teisėkuros galių turizmo srityje. Ir Dėl to mes ne vienoje vietoje pranešime e, raginame įvairius veikėjus koordinuoti savo veiksmus, e, pasinaudoti komisijos pagalbą šiame procese. Ar pakanka šio koordinavimo? Aš savo liberalų frakcijos vardu pateikiau, siūlau žodinį pakeitimą, kuris ragina komisiją e, ieškoti būdų veiksmingai koordinuoti darbą ir bendradarbiavimą šiame sektorėje. Ir raginu kolegas pritarti e, tam e, mano frakcijos pasiūlymui. Ačiū. Ačiū. Toliau Maja Kilonen. En lähde toistamaan kollegojen hyviä kommentteja. Nekartosiu, kas jau buvo pasakyta. Tikrai nuomonė pati palankiausia. Taigi savo ruoštų noriu padėkoti pranešėjai visiems šešėliniams pranešėjams. Darbas pats geriausias. 10 balų. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną problemėlę, su kuria susidursime, manau, per artimiausius metus e, turizmo sektorija. mes turime labai atidžiai e, žiūrėti ir stebėti, kaip elgsis kiti kontinentai vizų e, sektorija, tai yra Australija, Amerika ar kiti žemynai. Dėkoju, e, dėl to, man atrodo, mes jau kalbėjome šiame komitete. Karla Deli. Aš noriu atsiprašyti Jill Evans vardu ir kad jinai negalėjo dalyvauti šiame posėdėje ir taip pat noriu padėkoti už atliktą darbą, už bendradarbiavimą. Nuomonė pozityvi. Šiandieną į turizmą jau nebežvelgiame taip, kaip žvelgdavome anksčiau. Kalbame apie tvarų turizmą, apie švelnų mobilumą, apie um, paveldo apsaugą, apie uh, neįgalių žmonių galimybės turizmo srityje. Tai džiugu. Jūs pranešime atkreipėte dėmesį į nedidelės įmonės kurios e, įsikūrusios pakrančių arba kalnų regionuose. Tai kai žvelgiame į šias teritorijas, turime nepamiršti ir klimato kaitos, nes klimato pokyčiai turės labai didelės įtakos būtent šiems e, jautriems regionams. Dėkuoju išdėms. Dėkuoju toliau Peter Lundgrind. Ačiū pirmininkė. Tikrai pagarba pranešėjai, nes tai yra e, puikus pavyzdys, kaip mes galėtume sutaupyti, nes juk turizmas bet kokiu atveju yra nacionalinė kompetencija kągi daryti, kad turistai keliautų, pavyzdžiui, viena ar kita kryptimi. Švedijoje bus vienos aktualios, tai yra, sakykime, šiluma, saulė, o Ispanijoje bus kitos svarbios destinacijos. Taigi, matome tos skirtumus ir taip pat e, mes turėtume apie tai pagalvoti, kalbėdami apie mūsų šį turizmo sektorių. Toliau Marija Kristin Rotų. Ačiū. Pirmininkė ir ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Taip, turizmas užima nemažą valstybių šalių ekonomikos dalį, juolab, kad turistų srautai didėja. Ar jūs manote, gerbama pranešėja, kad e, ta e, bendro vartojimo ekonomika ir skaitmenimas yra viena, dvi svarbiausios išeitys. Mano supratimu, tai nėra pagrindiniai sprendimai, nes turizmo sektorius susiduria su e, visai kitokiais iššūkiais, kurie mūsų laukia ir netilimoje ateityje. Tai yra nesaugumas. Tai yra ta problema, kuri turi didžiulio poveikio turizmo sektoriui. Ir jeigu nespręsime kuo skubiau šių problemų, tai uh, E, visos priemonės, kažin ar pasiteisins, nes turistai polsiauja tokiuose kraštuose, kur jų e, saugumui nėra jokių pavojų. O Europos saugumo situacija padėtis vis blogėja, ypač kai dabar patirime tokius migrantų spaudimą. Ir nesaugumo didėjimas, ypač Prancūzijoje, turėjo labai neigiamos įtakos ir antai Paryžiuje e, sumažėjo turistų srautai. Antai Luvro muziejaus e, saugos darbuotojai e, iškėlė vis didesnį vagių problemą ir tokių bėdų Prancūzijoje vis daugiau. Pavyzdžiui, Nicoje vėlgi yra įvairūs nusikaltimai, kurių, aukos, kurių aukomis tampa e, patys turistai. Ir tai yra labai bloga reklama. Štai keli sumušti britų turistai, kita užsienio turistė išžaginta, paaiškėjo po keletos mėnesių, kad e, tokį nusikaltimą atliko e, Rumunijos e, bedarbis. Neužilgo spaudoje pasirodė pranešimų apie vieną um, užpultą Rusijos turistę, kuri paskiau pati pažadėjo daugiau nesugrįžti į Nicą. Taigi taip pat yra ir mm, nesaugaus transporto problemos ar tai būtų autobusai, ar traukiniai, ar kiti viešojo transporto, e, e, kitos viešojo transporto priemonės, nes dažniausiai čia nukenčia tie patys turistai, jau ką jau bekalbėti apie teroristinius aktus. Taigi Paryžiaus e, reputacija blogėja, o tai blogai ne tik Prancūzijai, bet ir visai Europai. Taigi tas e, saugumo sumažėjimas, galima sakyti, yra pagrindinė problema turizmo sektoriai. Labai gerai būtų, kad e, situacija neblogėtų artimiausiais metais. Todėl manau, kad e, ši problema ir yra didžiausias iššūkis, esminis iššūkis. Ir todėl šio, šiame rezoliucijos projekte reikėtų šią temą įtraukti. Galbūt ne visi tam pritarėte, tačiau e, prancūzijos piliečiai yra ypač susirūpinę dėl tokio nesaugumo. Todėl manau, kad nesaugumo e, problemos, ypač viešajame transporte, turėtų e, atsispindėti ir jūsų pranešime. Tokį pakeitimą aš ir pati esu pateikusi. Dėkuoju toliau Mm, ponė Meisner. Ačiū labai. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Lungrinas, apie tai jau buvo kalbėta praėjusį kartą. Natūralu, kad turizmas yra valstybių narių kompetencija, tačiau jeigu norime ginti Europos Sąjungą kaip populiarią turistinę kryptį, tada būtų gerai turėti tokią bendresnę politiką ir Pranešime taip pat apie tai yra kalbama ir su komisija vyksta diskusijos. E, reikia užtikrinti, kad būtų dėstomi logiški reikalavimai. Ir kalbant apie to žodinius pakeitimus, kurie buvo pasiūlyti, reikia dar situaciją įvertinti iki galo, pažiūrėti, kokie būtų geriausi kompromisai. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad Kalbant apie tą e, Brand of Europe, Europos prekinį ženklą, jo būtų galima naudotis bendrai ES. Aldė taip pat patikė pasiūlymą dėl integruotos e, bilietų sistemos, tačiau žinau, kad ne visoms frakcijoms tas pasiūlymas patiko ir žinau, kad bus balsuojančių prieš šį pakeitimą, tačiau aš pati, kaip turistė, be abejo norėčiau turėti tokią pasirinkimo galimybę. Norėčiau turėti galimybę Mm, tiesiog susipažinti su informacija internete ir sužinoti, kokiais e, transporto metodais galiu pasinaudoti. Tikiuosi, kad šis pakeitimas bus palaikomas. Ačiū dabar, Lius Anderson, prašau. Ačiū. Džiaugiuosi e, pranešėjus ir šešėlinių pranešėjų atliktų darbų rengiant šį pranešimą ir man atrodo tai yra itin svarbus darbas, kalbant apie tą tokią e, šiek tiek nesaugę, neužtikrintą situaciją, kuri susidariusi Europoje šiuo metu. Labai svarbu stengtis, kad ES būtų populiari kelioninė kryptis e, tarp turistų. Taip pat pritariu tiems punktams, kurie buvo išsakyti dėl transporto saugumo. Be abejo, yra tam tikrų su saugumu susijusių klausimų kuriuos reikia spręsti, tai tikrai tiesa, tačiau reikia į tai žvelgti iš teisingos perspektyvos ir mano nuomonė, Kalbant apie turizmą ir saugumą, taip, tai yra svarbu, tačiau taip pat yra ir su turistų apgyvendinimu, taip pat e, su kitais saugumo aspektais, pavyzdžiui, anglės monoksido lygių e, turistų apgyvendinimo e, vietose ir susijusių saugumų susiję aspektai. Ir Žinau, kad kolegos iš Junktinės karalystės e, delegacijos taip pat e, skiria tam daug dėmesio. Visai neseniai garsiai nuskambėjo vienas atvejis, kai nukentėjo Junktinės karalystės e, pilietis. Ir manau, kad reikėtų imtis veiksmų šioje srityje. Taip pat reikia kalbėti apie e, neįgaliems žmonėms suteikiamą prieigą e, įvairiose srityse. Ačiū. Dėkoju. Pane Alessander, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti mūsų pranešėjai ir šešėlinius pranešėjus už tikrai itin išsamų pranešimą. Ir man atrodo, tai yra viena svarbiausių pramonės ryčių Europoje, kalbant apie naujų darbo vietų kūrimą. Vis dėlto yra paro iššūkių kurių reikėtų nepamiršti ir dabar norėčiau trumpai prie jų staptelėti. Visų pirma, sąryšė su naujosiomis kylančiomis technologijomis ir jų sąryšius su būtent turizmo sritimi. Turizmu taip pat e, tai yra susiję ir su saugumu, su hygiena, su uh, darbuotojų teisėmis. Dažniausiai tai yra sezoninio pobūdžio darbas ir paslaugų teikėjai turi tam tikrų prievalių, kurias turi vykdyti. Labai svarbu kalbėti ir apie tas naujas platformas, skirtas jaunų žmonių įtraukimui. Ir pavyzdžiui, yra siūlomos e, tokios paslaugos, E, kurios yra suteikiamos ne iki galo ir pavyzdžiui, aš pats esu iš Barcelonos, pati esu iš Barcelonos ir e, tai iš ties visada buvo itin populiari turistinė kryptis. Na, o dabar dėje susidurime su žmonėmis, kurie bando apeiti įvairias taisyklės kurios buvo kuriamos daug metų. Šiuo atveju kalbu tiek yra, pavyzdžiui, apie saugumą, apie vietos saugumą, apie galimą apiplėšimo pavojų ir taip toliau. Ir man atrodo, kad visi šie aspektai yra svarbus, juos reikėtų įvertinti taip. Labai svarbu užtikrinti, kad e, kilė iššūkiai būtų išspręsti Ir taip pat svarbu užtikrinti, kad e, kuriamas platformos būtų kiek įmanoma arčiau piliečių, kad jie galėtų jomis pasinaudoti. Tačiau taisyklių apeidinėjimas, kaip jau minėjau, tikrai yra nepriimtina. Čia reikėtų nubrėžti aiškiai ir griežtą liniją. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasakyti, ką Piteriui Lungrinui. Tai nėra nacionalinė, nacionalinis klausimas ar nacionalinės kompetencijos rytis. Pavyzdžiui, Suomijoje vakarų su, Suomijos gyventojai kažkaip šiek tiek skirtingai vertina tam tikrus aspektus, yra tam tikrų skirtumų tarp vakarų ir šiaurės regionų ir vis dėlto e, yra pripažįstama, kad geriausias kelias yra bendradarbiavimas. Man atrodo, kad Europa taip pat tai įrodė. Yra Baltijos jūros strategija su Suomija, su Švedija, su Baltijos jūros šalimis ir e, Baltijos jūros regionas yra viešinamas ir reklamuojamas kaip vienas bendras regionas. Taip pat yra ir Dunojaus strategija. E, joje dalyvauja ne tik šalia Dunojaus įsikūrusios valstybės narės, tačiau e, tai yra kaip tam tikras įvaizdis, upė naudojama kaip tam tikras bendras įvaizdis, kuris padeda reklamuotis būtent turizmo skatinimo tikslais. Ir taip, Turizmas yra regioninis, nacionalinis dalykas, tačiau tuo pačiu tai yra ir toks bendra europinis dalykas. Dabar žodis komisijos atstovui, prašau. Dėkoju, mes sveikiname ponę Delmontį už pranešimą, kuriame aptarti pagrindiniai sektoriaus iššūkiai. Komisija tikrai išgirdo tas rekomendacijas ir yra pasiruošusi jų laikytis. Noriu informuoti, kad Luksemburgė šią savaitę vyks forumas, kurio metu bus kalbama visais šiais klausimais. Jame kviečiamas dalyvauti ir Europos parlamentas. Be kita ko, diskusijose mes kalbėsime apie vizų klausimą, apie skaitmeninimą ir apie kitus turizmo aspektus. Labai ačiū. Labai trumpai. Na, o dabar žodis vėl pranešėjai. Bene, grazie davvero per. Dėkoju visiems kalbėjusiems, dėkoju kolegoms, dėkoju šešėliniam pranešėjams ir komisijos atstovui. Panašu, kad visi pritarėte šiam pranešimui, kompromisams, kuriuos pasiekėme ir taip pat e, dėkoju tiems kolegoms, iškėlė, kurie iškėlė konkrečius aspektus, tai yra jaunimo nedarbą, kalbėjo taip pat ir apie kitus sektorius, jų įtraukimą į turizmo plėtrą. Toliau koordinavimas. Tai tai yra tas aspektas, kuris yra aptartas šiame pranešime ir kuriam skirtas atskiras e, pakeitimas. Taigi tai yra tarsi nacionalinė kompetencija, bet tuo pat metu turėtume e, kalbėti apie platesnį tarpvalstybinį bendradarbiavimą, įtraukiant įvairius suinteresuotus subjektus. Tokie, toks yra ketinimas. Dėl vizų, tai aš ir pati esu išsakiusi savo nuomonę, be kito ko yra net parengta ir nuomonė, kad turėtume dirbti bendrai, siekti sprend, bendrų sprendimų tiem žmonėms, kurie atkeliauja iš už Europos ribų. Čia paminėsiu 18 kompromisą, kuriame minimi taip pat ir atsinaujantys energijos šaltiniai atokiausiuose regionuose. Tai yra pačiuose jautriausiuose, atokiausiuose regionuose. O taip pat čia buvo sakyta nuomonė dėl klimato pokyčių aspektų įtraukimo ir derinimo su tais atokiausių regionų aspektais. saugumo klausimai, tai į tai praktiškai jau buvo atsakyta, taigi rytoj mūsų laukia balsavimas ir labai tikiuosi gerų rezultatų. O dėl to forumo Luksemburgė, tai irgi lauksime įdomių diskusijų ir lauksime kitų kolegų nuomonės. Ačiū. Labai ačiū. Balsuojama bus rytoj iš ryto. Na, o kitas klausimas. Tai yra. Atsiprašau, turizmą jau baigėme. Toliau kalbėsime apie tvarų judumą mieste. Atsiprašau dėl savo klaidos. Taigi tvarus judumas mieste. Na, kaip sakiau, rytoj balsuosime dėl turizmo, o šiandien judumas mieste pranešė Karimą Delį. Ir lauksime sekundę, kol e, norintis išeiti išeis iš salės. glaube, jetzt können wir beginnen, Karima Deli. Na, dabar galime pradėti ir žodis pranešėjai Karima Deli. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Turbūt pirmiausia reikia padėkoti šešėliams pranešėjams už darbą, kurie padėjo rasti kokybiškus kompromisus. Kaip žinote, gavau daugiau kaip 500 pakeitimų, parengėme 50 e, kompromisų. Ir manau, kad artėme prie solidaus susitarimo. Judumas nėra e, tikslo savaime, tai turi būti aplinka visiems piliečiai. 80 procentų europiečių greitai gyvens mieste. Todėl judumas turi būti prieinamas e, visiems, netgi ir na, riboto judumo žmonėms, kad galėtų žmonės nuvykti į mokyklą, į darbą, į kultūros vietas. E, kartais judumas suvokiamas kaip e, tam tikra kliūtis ir e, spūstis dažnai yra ta kliūtis, nors žmonės dažniausiai renkasi tuos automobilius. Ir tai yra absurdiška. 50 procentų judėjimo mieste susijęs su 5 km e, maršrutu. Taigi, e, kaip, kaip mums perorientuoti savo judimą? Aišku, yra ir skaudė, e, svarbesnių dalykų, pavyzdžiui, klimato problemos. Reikia, kad pramonė mažintų išmetimą įvairių dujų. Tačiau E, transportas atsakingas už 30 procentų CO2 išmetimo. Todėl e, reikia e, mažinti šiltnamio dujų išmetimą ir transporto sektoriuje, ypač kelių transporto srityje. Tai yra būtina, kad būtų pasiekti klimato tikslai iki 2030 metų. Be to dar yra sveikatos problemų, Daug žmonių gyvena e, užterštose teritorijose, 400 tūkstančių pirmalaikių mirčių įvyksta dėl kietųjų dalelių, e, kurios yra išmetamos dizelinių variklių ir e, nebegalima daugiau laukti, nes iki 50 metų tarša bus pagrindinė mirtimo pasaulyje priežastis. Taigi kodėl? Reikia, kodėl mes iki šiol nepripažįstame visų šių problemų. Ir aš nenorėčiau, kad mano vaikai kaltintų vėliau kad mus, kad mes nieko nedarėme. Taip pat yra ir kitų problemų. Reikia stengtis mažinti ir mirčių skaičių keliuose, nes 38 procentai mirčių e, keliuose vyksta miestuose. Taigi Europos e, keliuose virš 20 tūkstančių žmonių žuvo, žuvo per metus ir ši problema didės. Todėl reikia mažinti transporto greitį, riboti transporto greitį. greičio apribojimo e, ribojimo pasiūlymas kai kuriems mano kolegoms neprimtinas, tačiau mes kalbame juk apie gyvybės. Taip pat yra ir socialinių e, problemų. Daug žmonių e, neturi pakankamai pajamų, kad, kad galėtų naudotis transporto paslaugomis. Na, reikia, kad transportas būtų vieša paslauga ir būtų traktuojama kaip ta, kad žmonės galėtų pasiekti darbo vietas ir tam. Europa turi kelti ambicingus tikslus ir turi suteikti impulsą, dirbdama kartu su vietos, aišku, valdžios įmonė, įstaigomis Aišku, atsižvelgiant ir subsidiarumo reikalavimus. Taigi, Europos Sąjunga, visvis narės ir vietos valdžia turi energingai e, dėkti šių klausimų sprendimą, būtent kelti juos į pirmą planą. Na, kuo greičiau komisija e, pa, parengs poveikio vertinimą dėl šių pasiūlymų kai kurie kolegos abejoja kai kuriomis šiomis idėjomis, tačiau mums pavyko pasiekti konsensusą dėl to, kad reikia mažinti tradicinių e, automobilių skaičių iki 30 metų, e, ypač miesto centruose ir e, propaguoti neiškasinį kūrą naudojančių transporto priemonių naudojimą, kad ES galėtų e, mažinti tų šiltnamio dujų išmetimą iš tikrųjų. Ir reikia, aišku, konkretaus e, tvaraus e, judumo plano. Ar tai būtų linų keliai ir tramvai ir panašiai, jų būtent plėtoti tokias transporto rušis. Na ir buvo sutarta dėl būtinumo padvigubinti dviračių naudojimo mastą e, ar taip pat, ir taip pat kolektyvinių transporto priemonių naudojimą iki 30 metų. Nes miestas, dviračių miestas nėra mitas. Pažiūrėkime, kas vyksta Kopenhagoje. 55 procentai žmonių keliauja dviračiais. Ar Amsterdame, pavyzdžiui, daugybė žmonių važiuoja e, dviračiais. Ir visos e, valstybės narės ir valdžios e, įmonės dar neturi tokių tvaraus transporto planų. Todėl reikia, kad jos būtent tai ir padary, tai padarytų, parengtų tokius planus Ir reikia skatinti valdžios e, įstaigas e, galvoti visų pirma apie piliečių e, reikalus ir savo politikoje būtent tuos dalykus įgyvendinti. Vykdami planus dėl taršos, dėl šiltnamio dujų išmetimo, turime nepamiršti ir nelaimingių atsitikimų problematiką. Transportas yra e, tas rytis, kuri kelia ir aplinkos problemų, ir e, spušių problemą, todėl tai yra e, sritis, kur reikia tokio žalio mąstymo, žalios politikos daugiau. Na ir pagaliau tvarus judumas reikalauja kokybiškų investicijų, nes e, daugelis valstybių narių e, kenčia dėl trūkstamos ar labai brangios infrastruktūros e, trūkumo. Pavyzdžiui, Eurovinietė padėjo, turi, padėjo tam tikrus problemus spręsti transporto srityje, taigi ir miestų srityje galbūt, miestų transporto srityje galėtų padėti tai spręsti, panaudojant Europos sąjungos lėšas, pavyzdžiui, struktūrinių fondų, sąnglaudos fondų. Ir Junkerio plane taip pat yra eilutė skirta miestų judumui. Toliau reikia panaudoti šią dinamiką, sprendžiant šias problemas. Ir baigdama noriu pasakyti, kad dėkoju kolegoms. Kartais e, Mūsų diskusijos vyksta labai ilgai, siekiant kompromisų, tačiau noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą, nes aš manau, kad šis pranešimas nebus vien tik pranešimas. Labai svarbu, kad parlamentas turėtų būtiną drąsą, kad galėtume pademonstruoti drąsą, kad galėtume siekti išdėstytų tikslų nes mes juk e, atstovavome piliečius, jie, judumas piliečiams visada yra svarbus ir piliečiai laukia iš mūsų e, realių e, veiksmų, sprendžiant įvairias problemas. Taigi, balsuojame transporto komitete bus kitą mėnesį ir po to bus e, lapkričio mėnesį balsuojama plenarė sesija, taigi e, aš lauksiu dabar tų balsavimų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū labai. Pone Virkulin, prašau. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Belį ir visiems šešėliniams pranešėjams. Jau ne vieną kartą buvome susitikę su šešėliniais pranešėjais ir su pranešėja ir panašu, kad tų susitikimų laukia dar daugiau, kol bus pasiekti galutiniai kompromisiniai susitarimai. Turiu pasakyti, kad tai yra itin svarbus pranešimas, kuriame kalbama apie judumą mieste. Žinome, kad urbanizacija yra pasaulinė tendencija ir judumas mieste tampa vis svarbesniu klausimu. Žinome, kad dauguma europiečių gyvena miestuose Ir iš ties yra itin daug galimybių, kurios e, e, gali padėti užtikrinti, kad judumas mieste būtų veiksmingesnis, saugesnis ir sveikesnis. Kalbant apie žemės panaudojimo planavimą, manau, kad tai yra viena iš galimybių užtikrinti sklandų procesą ir taip pat be abejo sižvelgti į aplinkosauginius aspektus nes visi sprendimai, kurie priimami planavimo fazėje, be abejo yra ilgalaikiai, jie daro įtaką ir transporto srautui, ir jo pasiskirstimui, ir taip pat įvairių transporto rušių naudojimui. Taip pat noriu pakalbėti, kad žemės naudojimo planavimas taip pat yra svarbus ir dėl to, kad tai yra valstybių narių kompetencija ir daugumoje valstybių narių tai yra būtent regionų atsakomybės rytis ar miestų atsakomybės rytis. Aš pati esu iš Suomijos ir pavyzdžiui pas mus e, miestai, būtent miestai yra atsakingi už žemės paskirties planavimą ir net nebejoju, kad jie nenori išgirsti Europos parlamento pasiūlymų, kaip jie turėtų atlikti savo darbą. Nes yra daug įvairiausių skirtumų tarp valstybių narių, tarp pačių miestų, tose pačiose valstybėse narėse. Ir į tos skirtumus reikia atsižvelgti, reikia laikytis to subsidiarumo principo. Tad svarbu to nepamiršti, kalbant apie urbanistinį planavimą. Mes visi esame įtin skirtingi ir man atrodo, kad tikrai ne mūsų Europos parlamento kompetencija yra į tai kištis. Dar vienas svarbus dalykas yra kalbėti apie intelektinės transporto sistemas ir įvairias naujas technologijas, nes, pavyzdžiui, naudojant intelektinės transporto sistemas, e, transporto sistemos e, tampa saugesnės, sklandesnės, tai taip pat padeda sutaupyti lėšų nes be abejo neįmanoma išspręsti visų su judumu susijusių problemų, tik kuriant naują infrastruktūrą. Svarbu ir jų esančią infrastruktūrą pasinaudoti ir tai daryti protingai. Ir man atrodo, kad čia tikrai atsiveria daug galimybių susijusių su e, turimos infrastruktūros panaudojimu ir taip pat prijungiant prie to intelektinės transporto sistemas. Mūsų frakcija taip pat pateikė keletą pasiūlymų dėl pakeitimų ir viena pagrindinių priežasčių, E, susijusių su pateiktais pasiūlymais dėl pakeitimų yra todėl, kad pranešimo projektas galbūt nebuvo visiškai realistiškas, na bent jau ne visose skyriuose. Ir mums atrodė, kad galbūt per daug detalius aptarimus buvo leistasi. Mums atrodė, kad reikėtų tokio bendresnio pobūdžio dokumento, juk mes esame ES parlamentas ir turime laikyti subsidiarumo principo, turime gerbti miestus, jų vaidmenį, valstybių narių vaidmenį, kalbant apie judumą mieste. Tad be abejo galima nustatyti tam tikrus tikslus, jie nebūtų teisiškai paisaistantis, tačiau tai būtų lik tam tikros krypties nubrėžimas valstybėms narėms. Ir jos galėtų pasirinkti, kokie kryptimi judėti ateityje, tačiau vis dėlto jos turėtų turėti pakankamai laisvės E, kokiais konkrečiais žingsniais tai pasiekti. Ir be abejo, mūsų frakcija yra pasirengusi tęsti darbą su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Manau, kad e, tikrai pasiekėme neblogų kompromisinių susitarimų, laukiame kitų šešėlinių pranešėjų posėdžių ir esame pasirengę dar intensyviau dirbti, siekiant kompromiso. Tačiau dar kartą noriu priminti, kad mums subsidiarumo principas yra įtent svarbus ir turime nepamiršti, kad tai yra valstybių narių kompetencija Juk mes negalime jiems pasakyti, kaip tiesti gatves ar e, kaip e, užtikrinti automobilių parkavimo sistemų išdėstymą, tad mes pasisakome už tokį bendresnį pranešimo lygmenį, tačiau nebejoju, kad tikrai rasime reikalingus kompromisus. Ačiū. Norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra šis pranešimas ir kad jis yra pagrystas ir mūsų praeisę savaitę Strasbūre atliktų darbų, e, kur buvo e, balsuota dėl dokumento susijusio su transporto srities peržiūra. Tikrai nemažai sričių persipina tarpusavyje ir jūs esate teisūs sakydami, kad e, judumas mieste yra susijęs ir su kelių transporto politika. Ir man atrodo, kad tie punktai, kurie minimi pranešimo pradžioje, yra tiesiog kritiškai svarbus. Čia yra kalbama taip pat apie sveikatos, E, klausimus apie oro kokybę miestuose. Ir mūsų frakcija tikrai pritarė viskam. Nebejotinai reikėtų dar daugiau dėmesio tam skirti pranešime. Dabar kalbant apie automobilių greitį ir saugumą keliuose miestuose. Mes laikomės tokios pozicijos mm, šiuo klausimu, kad 11 tūkstančių mirčių ir sunkių sužeidimų e, kurie kasmet nutinka mūsų miestuose, yra labai rimta, rimta priežastis, e, kuri turėtų paskatinti mus spręsti šią problemą ir remtis ne vien tik e, tuo e, savanorišku pagrindu. Pavyzdžiui, New York'e yra numatytas ribotas greitis ir tiesiog žmonėms būtų neįmanoma gyventi mieste, jeigu tas greitis nebūtų ribojamas, tai keltų tikrai daug problemų ir nepatogumų. Kolega iš EPP frakcijos taip pat kalbėjo apie urbanistinį planavimą, mes taip pat pritarėme, kad tai yra įtent svarbu. Na ir taip, čia kyla tam tikrų su subsidarumu susijusių problemų, tačiau kalbant apie pranešimą dėl Baltosios knygos. Akivaizdu, kad susidarumas taip yra svarbus, tačiau iš kitos pusės yra tokių e, bendrų pasvarstymų, į kuriuos taip pat būtų galima atsižvelgti. Pranešime dėl Baltosios knygos yra kalbama apie tai, kaip finansavimas turėtų būti sukoncentruotas sistematiškai į tuos miestus, kurie turi integruotus planavimo susitarimus. Ir subsidiarumas neturėtų būti naudojamas kaip tik, e, tam tikra kliūtis siekiant pažangos, siekiant pažangos visoje Europos Sąjungoje. Ir tą patį būtų galima pasakyti apie tos saistančius įsipareigojimus ar tikslus. Man atrodo, kad vis tiek reikia čia tų detalių šiame pranešime. E, juk jų reikėjo ir e, pranešime dėl Baltosios knygos skirtos transporto sričiai. Reikia kalbėti ir apie transporto sektoriaus darbuotojų teisės, apie tą socialinį įtraukinti požiūrį susijusią su miestais. Ir labai tikimės, kad kompromisiniai susitarimai ir galutinis pranešimo projektas atspindės visą tai. Ir, pavyzdžiui, Stoholmas bando spręsti problemas ne vien tik keldamas kelių mokestį ar kitais būdais, juk labai svarbu to, siekti tų pokyčių ir atviromis akimis žvelgti į tuos sudėtingus politinius klausimus, su kuriais susidurėme. Ačiū labai. Jackie Foster, prašau. Ačiū. Mūsų šešėlinis pranešėjas ponas Tarčinovski negalėjo atvykti, tačiau jis paliko e, trumpą žinutę man, kurią dabar ir perskaitysiu. Jis minėjo, kad e, jo nuomonė reikia tokio realistiško požiūrio, kuriuo reikėtų vadovautis, rengiant šį pranešimą, tai yra įtent svarbu. Ir jis yra buvęs miesto meras, turi tikrai daug su vietos valdysena susijusios patirties ir tikrai gali blaiviai įvertinti, kokie dalykai yra įmanomi, o kokie ne. Tad taip pat norėtume jums priminti, jog nereikėtų šiame pranešime tokių dalių, kurios yra per daug griežtos. Reikia nepamiršti to subsidiarumo principo ir be abejo e, netikėti tuo, jog galima rasti vieną bendrą receptą, kuris įspręstų visų valstybių narių problemas. Na ir Dėl tos priežasties kolega netiki, jog būtų galima leistis į kažkokias tai diskusijas ar sprendimų prieimimą valstybių narių lygių dėl to, kai būtų galima panaudoti paimas gaunamas iš kelių infrastruktūros ar iškastinio kūro apmokestinimo. Kolega netiki, kad tai yra susijęs su šiuo pranešimu, tai yra būtent valstybių narių kompetencija ir būtent jos turi nuspręsti, ką daryti su tokiamis pajamomis. Ir dar vienas dalykas. E, dėl technologinio neutralumo ir alternatyvių kūro rušių panaudojimo. Tas aspektas taip pat yra svarbus kolegai, bet kuriuo atveju dėkojame pranešėjai už bendrą darbą ir laukiame tolesnių kompromisinių sprendimų. Dėkoju pirmininkė Aldė grupės vardu norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mums yra labai svarbu kalbėti apie šitą tvarų judumą mieste, apie šį klausimą. Bet kaip kas jau pastebėjo, kad e, tai yra jautri tema ir negalėtume pažeisti subsidiarumo principų. Sutinku, kad negalime naudoti įsakmaus tono ir nurodinėti miestams, ką daryti, nes vis viena miestai yra arčiau piliečių ir miestai nelaukia nurodymų iš Briuselio, ką daryti. Jie tikisi iš Europos labiau paramos plėtoti tą tvarų transportą, o nenurodymų. Europos lygių mes galėtume kurti platformas apsikeisti patirtimi kaip miestuose dėgiamos naujos transporto priemonės arba um, kaip skatinamas judumas, žalesis judumas, kaip kovojama su užterštumu ir panašus dalykai. Tai aš matyčiau tokią iniciatyvą kaip savanorišką ir nenorėčiau, kad tai būtų nurodymai, bet um, patarimai miestams, miestų bendruomenėms ir kurie nepažeistų tų pačių miestų kompetencijų. Taigi pranešimas turėtų pabrėžti miestams teikiamas galimybės, o ne prievolės, kurių mes miestams primesti negalime. Taigi dabar yra Europos judumo savaitė ir galėtume pasinaudoti tą progą, kad pasikeistume patirtimis, žiniomis ir kaip būtų gerai, kad ir kitos valstybės pasektų Niderlandų valstybės pavyzdžių ir naudotų dviratį. Sėstų ant dviračių, keliautų dviračių. Taigi, kaip jau sakiau, pranešimas turėtų būti patarimas, bet nenurodymas. Ir labai tikiuosi, kad per artimiausias savaitės mes pasieksime reikalingų kompromisų. Kom o pakeitimų yra labai daug, o kompromisų yra apie 50. Mes norėtume susitarti dėl pirmų 13 kompromisų ir teks gerokai pasistengti, jeigu siekiame e, miestams siūsti gerą teigiamą žinią. Dėkoju, toliau ponė Kiulinin. Dėkoju pirmininkė, ačiū pranešėjai už puikų pranešimą. Taip pat noriu padėkoti šešėliams pranešėjams. Bendradarbiavimas buvo tikrai puikus. Tvarus judumas mieste jautri tema ir niekada mes apie šias problemas nekalbėsime mažai nes vis daugiau žmonių gyvens miestuose ir vis daugiau rasis užterštumo. Juolab, kad tiek daug nelaimingų atsitikimų taip pat atsitinka miestuose. Taigi, jeigu gyventojų skaičius nuolat auks, mažės ir žaliųjų erdvių miestuose. Taigi, galiu pasakyti, kad mums pavyko konstruktyviai bendradarbiauti su pagrindinė pranešėja, mes pateikėme ir savo pakeitimus, kuriuose išryškinome tris naujas perspektyvas. Šiemet 2015, kaip tik ir tai yra e, judumo miestuose metai. Ir todėl mes turėtume šnekėti apie E, geresnės transporto priemonės miestuose. O dabar pagal dabartinę ekonominę situaciją dėja negalime užtikrinti viešojo finansavimo, kuris dar būtų didinamas. Turime iš naujo persvarstyti e, pinigų panaudojimo būdus. Galbūt mes galime daugiau taupyti, bet tuo pat metu panaudoti tai, kas jau egzistuoja. Turiuomenyje tam tikras infrastruktūras, tam tikras priemonės. Ir būtų labai reikalinga ir naudinga plėtoti bendras transporto priemonės, kurios sumažintų automobilio naudojimą miestuose, o taip pat ir užtarštumą. Toliau išteklių veiksmingas naudojimas. Tai visiškai nesusiję su ES kompetencijomis. Tai yra naujų energijos šaltinių paieška. Ir miestų valdžia galėtų atsižvelgti į įvairiausius kriterijus apie intermodalinį transportą, kombinuotą transportą. E, yra įvairių galimybių, kurios padėtų sumažinti užterštumą. Labai norėtųsi, kad pranešime būtų paminėti ir nauji, naujos kūro, e, naujas kūro formos ir jų integravimas į naujas transporto priemonės. Taip pat turima būti kreipti, kreipiamas dėmesys ir į pačius naudotojus. Kodėl? Tai yra svarbu todėl, kad naujomis transporto priemonėmis jau dabar naudojasi nemažai naudotojų ir jų skaičius auga. Mes negalime užsimekti prieš tokią tendenciją. Pažangus miesto transportas yra skiriamas ne tik mažiems miestams, bet taip pat ir ne tik dėlėms, bet ir mažiems miestams. ponės Lungrint. Ačiū pirmininkė. Taip, šitas klausimas yra tarp valstybinis. Mes suvokiame, kad transporto yra labai daug, ypač miestuose. Ir 30 e, e, mirtinų autoįvykių įvyksta, 300 procentų mirtinų autoįvykių įvyksta miestuose. bet e, tai tikrai nėra vien tik tai greičio mėgėjai. Yra ir tokių mirčių, kurios susijusios su um, kitomis priežastimis. Yra taip pat ir uh, pačios transporto sistemos uh, pakeitimai, kurie yra įmanomi, pavyzdžiui, nukreipiant transporto srautus naktį, o ne dieną. Tai yra krovininis transportas, nes e, galime kurti tokią sistemą, kuri naudojama Švedijoje ir Suomijoje. Arba, pavyzdžiui, prekių pristatymo klausimas tarp valstybių. Ar būtina naudoti didelius vilkikus ar sunkvežimius? Dažnai tokie sunkvežimiai rieda pustuščiai. Galbūt įmanoma naudoti mažesnio kalibro transporto priemonės. Taigi štai yra įvairiausių minčių, sprendimų, kaip pasinaudoti jau dabar turimomis transporto priemonėmis veiksmingiau. Taigi bet kokiu atveju noriu padėkoti pranešėjai už tikrai puikų darbą. Ačiū ir Mes baigėme diskusijas, laiko mums liko nedaug, nes prie mūsų prisijungs ir komisija, todėl mums liko praktiškai tik minutė baigti mūsų diskusijas. Dėkuoju, noriu tikrai padėkoti dėlį ir taip pat šešėliniams pranešėjams, parengusiems tokią puikią nuomonę. Diskusijos buvo E, ir bus intensyvios, kad e, mes e, dėl šios nuomonės nubalsuotume lakryčio mėnesį. Gaila, aišku, kad iki 21 kopo mums to nepavyks padaryti. Kelių transportos atsakingas 25 procentus užterštumo ir todėl Labai svarbu jam kreipti ypatingą dėmesį kovojant su klimato kaita. Puikiai sutinku, kad reikia nepažeisti subsidiarumo principo, bet ir nevilkinkime tų diskusijų, nes tvarus judumas mieste nesikiša. Tikrai tai nėra tas rytis, kuri norėtų atimti iš miestų jų kompetencijas. Labai e, noriu pabrėžti, kad Europa tik stengiasi pagelbėti miestams, nes e, ši problema skubi, svarbi, kelianti socialinių problemų. Turime e, būtent mažinti tą socialinę atskirtį. Dėkoju dabar Jans Dyzen. Dėkoju visose Europos miestuose mes susidurėme su problemomis, kurios domina piliečius. Aš pats bemaž 15 metų praeitame amžyje dirbau prie šių klausimų, tai yra judumo klausimų mieste. Taip, mums reikia ne tik patarimų, bet mums reikia ir apsikeitimo informaciją. Tai motivuoja Kaip tik ir komisijos iniciatyva, ta judumo savaitė, labai puikiai mm, proga apsikeisti nuomonėmis, sužinoti, išrinkti galbūt e, tuos miestus, kurie puikiausiai tvarkosi su tomis problemomis. Ir puikiausiai su tomis problemomis tvarkosi Esten Milsent miestas. Ačiū toliau, ponas Kocht. Ačiū. Ačiū Karimai Dėlį už e, jos darbą. Aš noriu pasidžiaugti jos noris, norų siekti kompromisų. Kalbame apie tvarų miesto judumą. Ne šiaip apie judumą. Ir aišku, kad subsidirumas yra labai svarbus Trečiame punkte kalbama apie hierarchiją. E, taip pat ten kalbama apie prekybos centrų perkelimą ar e, komisija reginama pateikti rekomendacijų dėl parkų panaudojimo. Manau, kad šie pasiūlymai nueina per toli daugiamadalinės bilietų e, pardavimas sistemos e, yra toks dalykas, kurio, man atrodo, trūksta šiame pranešime, taigi aš pateikiau pasiūlymą savo. Ačiū. Toliau ponas e, Van de Kamp. Na, žinote, kad aš dažnai kalbu trumpai, na, o šį dokumentą, jo rengimą aš seku jau visus metus ir bijau, kad pranešėja galvoja per daug apie grėsmės ir nepakankamai galvoja apie galimybės. Tvarus miestų įdumas turi būti susijęs su ekonomika, naujovėmis, subsidiarumu. Norėčiau, kad šių elementų būtų daugiau pranešime. Ir tai yra problema, kuri kyla visai liberalų frakcijai kalbama apie sveikatą, taršą, tai yra svarbus klausimai. klausimai. Tačiau elektrinis transportas miestuose yra puiku, tačiau visko nuveikti važiuodamas dviračių negali. Galime panaudoti ES lėšas, planuojant, gerinant miestus ir taip toliau, bet manau, kad reikia daugiau pabrėžti ir ekonominius aspektus. Pane Jala Sender, ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Keletas komentarų dėl kompromiso. Aš suprantu jo siūlomą sprendimą dėl kelių mokesčių, tačiau reikia nepamiršti ir socialinės struktūros. Kai kuriuose šalise jaunos šeimos neturi per daug išteklių, tačiau jie gyvena Uh, už miestų ir turi mokėti kelių mokesčius, kad patektų į miestą. Uh, pasiūlymai dėl dviračių naudojimo didinimo puiku, tačiau reikia nepamiršti ir pešiųjų. Apie uh, darbuotojų reikalus jūs kalbate apie specialų komitetą, siūlote stiprinti dialogą tarp suinteresuotų pusių dėl finansų neaišku, kur Junkerio planui čia būtų atsirastų pinigai. Anksčiau, kai turėtume skirtas lėšas, nebūtinai jas visada panaudodama. Labai ačiū. Na, Rik, Dominik Rikė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, manau, kad visi sutinka e, e, su to, ką pasakė Karima. Taip pat Taip pat kalbant apie dabartinius modelius, tai juos reikia e, kontroliuoti. Na ir dvi pastabos. Yra didžiulių skirtumų tarp įvairių miestų, kultūrinių skirtumų ir panašiai. Antra, pokyčiai, kuriuos e, siūlome, priklauso subsidirumo e, pusė. Taigi, Kartais e, teikiami pasiūlymai e, nesusijęs su veikiančiais modeliais, bet tais, kurie e, plėtojami. Tai pavyzdžiui, judėjimo modeliai, vartojimo modeliai, energijos tiekimo modeliai ir visuomenės kitimo modeliais. Taigi, pranešimas yra šiek tiek atsilikęs, ta prasme. Toliau Markas Piper. Ačiū. Na, visų pirma, puikiai išanalizuojamos visos problemos pranešime. Man patinka ta dalis, kur uh, sakoma, kad Europa turi būti pavyzdys ir e, turime keistis labiau informaciją transporto technologijų srityje. Visą tai labai gerai, modernus miestų planavimas yra gerai, tačiau dėl reguliavimo kompetencijos tai kyla problema su logika, nes Europoje mes e, e, esame numatę CO2 tikslus e, ir tam reikia turi tikslų siekti, turime ribas nustatę sunkvežimėms ir panašiai, tačiau negalime kištis į nacionalinį ar vietos lygmenį. Pavyzdžiui, Vokietijoje problemų kyla tuo met, kuomet e, nesusidaromas problemomis miestuose ir atsakomybė, finansinė atsakomybė daugiausiai atitenka savivaldybėms. Todėl neturėtume e, čia tokiame lygmenyje dėstyti taisyklių dėl a, e, a, greičio pribojimų ir panašiai. Tokių dalykų neturi būti šiame pranešime. Toliau e, Pone Maisner, a, taip, aš taip pat pritariu išsakytoms mintims. Aš manau, kad raginti e, padidinti kitų koro rūšių panaudojimą iki 30 metų, na, nemanau, kad tų dalykų reikia pranešime. Apskritai reikia daugiau lankstumo. 30 km per valandą greičio pribojimas neturėtų būti peršamas kaip vienintelis sprendimas. Galbūt reikia e, raginti dėkti protingas transporto valdymo sistemas, o ne siūlyti tokius griežtus pasiūlymus. Reikia taip pat atsiklausti ir vartotojų, taip pat kalbėti su bendrovėmis, kurios e, teikia paslaugas. Ne viską galima atvežti dviračių, mums reikia ir mažų sunkvežimių, kurios būtų galima naudoti prekių pristatymui miestuose. Ir aišku, problemas reikia spręsti, tačiau reikia nepamiršti visų aspektų ir pasiekti gerą balansą. Pirmininkas. Na, 70 procentų problemos e, e, e, problemų galima išspręsti. Pavyzdžiui, Berlyne dviračių naudojimas išaugo labai smarkiai Na ir, pavyzdžiui, 50 procentų e, prekių pristatymo, prekių pristatyti galima panaudojant elektrinius e, dviračius, tačiau didžiausia liūto dalis e, finansavimo atitenka keliams, būtent automobiliams. Pone Piperė, aš Jums taip pat noriu pasakyti šį bitą. Mm, per plenarinę sesiją dauguma nubalsavo dėl to, kad 30 km per valandą greitis turėtų būti e, vyraujantis. E, o miestai turėtų galvoti, kaip pateisinti didesnio e, greičio leidimą. Tokiems panašiems dalykams, kurie čia suomi, jau buvo pritarta. Esu įsitikinęs, kad Vinas Vandekampas Kampas E, turbūt žino, kad jeigu rodys į kitą pirštų, tai parodys į save. Dabar komisija. Prašom. Ačiū pirmininkė, aš pažadu, e, kad kalbėsiu, kad galima trumpiau, nes jau ne pirmą kartą kalbame čia šią labai svarbę temą. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai ir kitiems pateikusiems 500 pakeitimų. E, tai jau spūdingas skaičius. Ir aš e, džiaugiuosi, kad pavyko parengti 50 kompromisinių pakeitimų. Tikiuosi, kad jiems bus pritarta ne tik šiame komitete, bet ir visame parlamente per balsavimą. Aš suprantu, kad jūs e, dauguma norėjote kalbėti, kalbėti dėl to, kad judumas mieste, tvarus judumas yra labai svarbus jums. Jis, aišku, svarbus ir e, komisijai, ir valstybės narėms, regioniniai valdžiai, vietos valdžiai. Nekalbėsiu ilgai, nes esu jau kalbėjusi šią temą jūsų komitete, tačiau paminėsiu du dalykus. Pirmiausia, gera girdėti, kad atrodo visi sutarėme dėl svarbiausių problemų, kurias reikia analizuoti miesto judumo srityje. Ir tai ne tik klimato kaitos ar oro kokybės bei poveikio sveikatai klausimas. Tai taip pat yra ir miestų kaip darbo vietų augimo e, variklio e, svarba, o kad ES gyvuotų sėkmingai, mums reikia sėkmingai gyvuojančių miestų. Ir pirmininkas Junkeris kalbėjo apie miestų svarbą, taip pat per pasisakymą, kai buvo kalbama apie e, ES situaciją. Miestai susiję su darbo vietomis, augimu ir tuo, kad visi pozityvūs sprendimai išbandyti vienoje ES dalyje būtų pritaikyti kitoje. Aišku, komisija labai jautriai reaguoja į subsidirumo klausimus. Turime nepamiršti, kad nors Europos komisija neturi vaidmens uh, E, nurodinėti miestams atskirai, kaip jie turėtų spręsti konkrečias problemas, ko neturėtų daryti taip pat ir parlamentas ir e, kitos institucijos. Tačiau mes galime pasiūlyti priemonių, e, kaip būtų galima tas problemas spręstis. Todėl keitimasis patirtimi, keitimasis geromis idėjomis, idėjomis kaip parengti tinkamus tvarumo planus neverčiant jų tai daryti, bet suteikiant priemonės e, tokius gerai organizuotas, e, organizuotus planus parengti. Tai mūsų vaidmuo toks gali būti įsivaizduojamas ir tokios programos kaip Civitas, Merų konventas ar e, Europos tinklų sujungimo priemonė ir pagaliau struktūrinių fondų panaudojimas turi būti tikslingas, kad galėtume pasiekti sutartų tikslų. Taip pat dėkoju, kad kelias kartą paminėjote Europos judumo savaitę. Iš tiesų, po dviejų dienų prasid... bus atidaryta judumo savaitė šalia parlamento. Ir aš tikiuosi, kad tai bus dar viena galimybė, kaip pademonstruoti miestams ir piliečiams, kad sprendimų jau yra. Tiesiog reikia, kad būtų užtikrintas priemonės, užtikrinta parama tuos sprendimus įdėkti miestuose nepriklausomai nuo to, kur jie būtų, kokia būtų jų geografinė padėtis, ekonominė padėtis ar dydis. Ir tuo ir baigsiu, nes norėčiau, kad e, mano viršininkas komisijos narys e, lauktų ilgiau dar už durų. Ačiū toliau mūs, mūsų pranešė Karimadėlė. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, ačiū už jūsų pastabas. Turiu jas atsakyti. Pirmiausia, visi pasisako už pažangų transportą. Buvo kalbėta apie pasidalinamą transportą, apie protingus sprendimus, bet e, tokių sprendimų neįmanom pasiekti, jeigu mes ne e, tobulinsim infrastruktūros, erdvės ir visų kitų aspektų. Taigi turime žvelgti plačiau ir tik tai taip suvokti rydienos mobilumą. Noriu pakomentuoti pono Dominik Reikė nuomonę, kuris teigia, kad aptariama problematika pasenusi. Bet aš keliu klausimą, kaipgi pasiekti tų tikslų, žinome, su turimais ištekliais, bet kaip įmanoma greičiau. Aš jums pritariu kad yra subsidiarumo aspektai. Bet mes savo pranešimu nesiekėme pažeisti to principo. Mes atvirkščiai skatiname, drąsiname miestus ieškoti sprendimų. Bet juk pagaliau noriu priminti, kad patys vartotojai pageidavo 30 km per valandą pribojimo, nes yra pavojus jų gyvybėms. Jie patys pateikė tokį pasiūlymą. Štai mano pirmas pastebėjimas. Kitas - keitimasis informacija, patirtimi. Ir tuo požiūriu ataskaitoje ir pabrėžiama, kad reikia stiprinti tokį apsikeitimą informaciją, skatinti jį. Kitas dalykas yra nauji technologiniai sprendimai. Google Car, ar kitokios programėlės. Taip, turime prie to prisitaikyti, bet taip pat ir automobilius turime priderinti prie tos pažangos. Ir čia turime įsakyti aiškę nuomonę prieš prasidedant klimato viršūnių sutikimui Paryžiuje. Mes tikrai nerenksime kasmet tokio pobūdžio ataskaitų. Per savo kadenciją mes parengsime tik tai vieną ataskaitą, kurią mes ir kviesime miestus rinktis būtent tokius tvarius sprendimus, kurie prisidėtų prie e, to, kad piliečiai galėtų gyventi tuose miestuose. Ačiū. Dėkuoju. Kągi, mes baigsime savo posėdį ir toliau bus koordinatorių posėdis, kuriame dar gali dalyvauti koordinatoriai, bet jisai vyks prie uždarų durų. Ah, oh, you are both? You are both? Because... Hmm? Ça va